Trečioji flotilė dabar vyksta į gazos ruožą ir aš norėčiau palaikyti, visų jūsų paprašyti, kad jūs palaikytumėte šią e, pacifistinę misiją, pareikšdami savo paramą gazos ruožo gyventojams, kuri, kurie yra pakankamai pamiršti tarptautinės bendrijos ir kad atkreiptume dėmesį į Izraelio e, agresiją ir kad prisimintume prieš penkerius metus vykusią, e, vykusį e, įvykį protesto akciją, kuomet buvo aukų. Aš taip pat e, norėčiau, jog darytume, dėtume visas pastangas, darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad padėtis ten keistusi. Norėčiau taip pat Jums pranešti, jog Nuo virželio 15 dienos susikūrė nauja frakcija e, tautų ir laisvių Europa, 36 nariai. E, įsikūrimo pareiškimas man buvo perdotas. Lenkijos kompetentingos institucijos.